Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti. Labadiena visiems, labadiena ponė komisarė, e, ponė tarybos atstovė, labadiena visiems parlamentarams taip pat labadiena. Pradedame posėdį. Pirmas darbo tvarkės klausimas yra ponios Sofijos Intveld rekomendacija. JAF yra susidarimas dėl keliaivio duomenų įrašo naudojimo ir perdavimo JAF vidaus saugumo departamentui. Norėčiau suteikti žodį Sofija Intelt, pranešėjai, keturios minutės. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems, labas rytas komisijos narė. Šiandien baigėsi procesas, kuris prasidėjo 2003 metų kovo mėnesį. Taigi mes e, net devynetą metų dirbame rengdami.